reikalams ir saugumo politikai. E, Federika Modgerini pristatys pranešimą apie situaciją Sirijoje. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad e, situacija Sirijoje e, buvo jau ne vieną kartą aptarta, kai būtų galima padėti tašką karui. E, tai buvo padaryta sausio 19 dieną prieš du mėnesius ir per tą laiką atsitiko labai daug dalykų. Norėčiau padėkoti Jums už diskusijas, nes e, per diskusijas visiems mes, visi mes galime patikrinti tuos žingsnius, kurie buvo padaryti ir e, kas mūsų laukia ateityje. Visų pir, pirma, norėčiau Jums priminti, kas atsitiko per pastaruosius e, pusantra, pusantrų mėnesių. E, visų pirma, buvo organizuota Londono konferencija Sirijos klausimų. Tai buvo konferencija, kur ES ir valstybės narė sudarė du trešdalius e, dalyvių, kurių tikslas buvo paremti Siriją Tai buvo galimybė taip pat ir parodyti mūsų vieningumą, solidarumą bei suteikti viltį sirams. Mes įsipareigojame skirti 3 milijardus eurų paremti pabėgėliams ir viduje perkeltiems asmenims Sirijoje. E, mes taip pat skirsime humanitarinę pagalbą, apie kurią aš pakalbėsiu vėliau. Taip pat mes parengėme du paketus. Vienas yra skirtas Jordanijai, kitas Libanui. Ir į tuos paketus įeina ne tik tai finansinė parama, bet ir kitos priemonės, kurios gali padėti šioms šalims, dedant pastangas, integruojant sirus pabėgėlius į visuomenę. Tai yra mm, suteikiant galimybę mokytis, E, suteikiant darbo galimybės, kad e, sirai galėtų gyventi e, Libane ir Jordanijoje. Antras dalykas, kuris atsitiko nuo sausio 19 dienos, tai yra įvyko pirmieji, pirmos dėrybos dėl sirų taikos. Praktiškai tik pradėjus dėrybas jos buvo nutrauktos dėl įvairiausių problemų. Ir vėliau tarptautinės e, paramos e, grupės posėdis įvyko Münchene e, kartu su John Kerriu, Lavrovu ir kitais užsienio reikalų ministrais, kurie buvo iš 20 valstybių ir ES, iš Arabų lygos Su jais mes tengiamės tiesiog e, pasižiūrėti, ar Ženevos dėrybos nutrūko dėl problemų, kurios nėra įmanomos išspręsti tiek Sirijoje, tiek platesnėme regioniame kontekste, o galbūt padedant e, tai tarptautiniai pagalbos grupiai galima tas problemas išspręsti ir atgaivinti tą procesą, į kurį mes tiek daug investavome pastaraisiais mėnesiais. Na ir po Müncheno e, sustikimo buvo suformuotos dvi darbo grupės. Viena darbo grupė e, turėtų e, rūpintis e, E, paliaubomis ir būtent ši grupė e, turės užtikrinti karinį koordinavimą ir konkrečiai nustatyti e, tas zonas, tas grupės, su kuriamis reikia bendrauti, kad būtų įgyvendintos paliaubos. Kita darbo grupė dirbs su humanitarinė pagalba, nes mes pamatėme, kad būtina tęsti E, dėrybas e, Ženevoje, kurios dabar, kaip žinia, turėtų prasidėti šiomis dienomis. Šios dėrybos turėtų vykti visiškai kitaip, visai kitokiame e, kontekste nei praeitie. Ką aš turiu menį? Kitaip tariant, mes turime mažinti tą atotrukį tarp sirų, kurie e, derasi e, Ženevoje ir tų sirų, kurie žūsta e, Sirijoje negaudami humanitarnės pagalbos. Kitaip tariant, mes norime, kad e, sirus pačioje Sirijoje pasiektų humanitarinę pagalbą. Tačiau tam reikia sukurti sąlygas ir tai turi būti padaryta Ženevoje. Be to turėtų būti uh, na ir pradėtos e, politinės e, diskusijos dėrybos tarp skirtingų pusių. E, kaip sakiau, yra sukurta paliaubų darbo grupė, kuri sunkiai dirba, kaip ir humanitarnės pagalbos darbo grupė, bet to turi būti įgyvendinta jungtinių tautų rezoliucija 2254. Aš pati asmeniškai ir taip pat e, jungtinių tautų specialusis pasiuntinys bei e, JAV bei Rusijos atstovai sakome, kad e, paliaubo šiuo metu e, tikrai yra, nors e, tam tikrose Sirijos dalyse yra ir pažeidimų. Tačiau bendrai mes vertiname, kad paliaubos yra paskeltos ir jų laikomasi. Ir per šią savaitę matome, kad e, situacija ženkliai e, pagerėjo lyginant su situacija anksčiau. Ir tai yra pirmas atvejis per penkerius konflikto metus, kai E, daugelįje Sirijos e, vietų nevyksta jokie mm, konfliktai, nors, kaip ir sakiau, yra paliaubų pažeidimų. Tačiau tų pažeidimų e, mastai tikrai nėra tokie dideli kaip praeitie. Kai dėl humanitarnės pagalbos ir humanitarnės pagalbos darbo grupės, tai mes sugebėjome um, išsiųsti 180 e, sunkvežimių humanitarnės pagalbos, kuri pasieks 150 tūkstančių sirų gyventojų. Ir e, humanitarnė pagalba bus skirta tiems regionams, kurių iki šiol mes negalėjome pasiekti. E, Jungtinių tautų E, vyr įgaliotinis pareiškė, kad nuo rytojaus prasidės iš naujo dėrybos. Mes manome, kad procesas nebus lengvas, tačiau jau yra pats faktas yra sveikintinas, kad mes sugebėjome sukurti sąlygas, kad būtų galima organizuoti tas dėrybas. Aš asmeniškai sustikau su Hijab Paryžiuje prieš keletą dienų ir mes ilgai diskutavome ne apie pačias sąlygas, kuris visi kelia, kad būtų galima dėrėtis Ženevoje. Mes kalbėjome apie tai, kaip tartutinė bendruomenė turėtų sukurti sąlygas, kad tos dėrybos būtų veiksmingos. Reikia pasakyti, kad mes visoje Europos Sąjungoje E, ir su likusią tarptautinę bendruomenę norime pasiūsti vieną labai aiškę žinę. Tai yra, e, mes turime skatinti e, tiek Sirijos vyriausybę, tiek opoziciją vykti į Ženevą ir dėrėtis. Dėrėtis atsakingai ir siekti kompromiso. O mes, ES, dėsime viską, kad paremtumėm opoziciją šioje sudėtingoje situacijoje. Tai yra pirmas kartas po penkerių konflikto metų, kai yra paskelbtos paliaubos. Ir kai jos yra laikomasi, nors yra tam tikrų pažeidimų, ir kai yra teikiama humanitarnė pagalba. Taigi reikia pasakyti, kad na, situacija per vieną dieną ar per vieną savaitę tikrai nepasikeis bet yra dedami pagaliau žingsniai e, eiti tinkamą kryptimi. Vienas iš šių žingsnių yra koordinavimo procesas, apie kurį aš kalbėjau ir e, kuris, už kurį atsakinga JAV ir Rusija. Taip pat yra glaudžiai bendradarbiaujama ir su e, struktūromis, kuris, kurios turi stebėti, ar, ar yra laikomasi paliaubų, Ir tie žmonės, kurie kalba apie naują šaltąjį karą, turėtų pažiūrėti į realybę, į tai, koks realus vyksta koordinavimas tarp šalių. Dabar, kalbant apie ES vaidmenį, tai mes atliekame įvairialypį vaidmenį. Visų pirma, e, dirbame ir paliaubų darbo grupėje. E, mes turime toje darbo grupėje savo atstovų, E, turime ir karinių ekspertų, karo ekspertų. Taip pat e, žiūrime, kaip mes galėtumėm e, prisidėti prie paliaubų laikymosi misijos. Dabar dėl humanitarinės pagalbos. Tai humanitarnės pagalbos darbo grupėje mūsų vaidmuo yra dar didesnis. Ne vien tik tai todėl, kad uh, na, mes esame tie, kurie stengiamės teikti tą humanitarnę pagalbą. Ir žinia, kad ES nėra karinis veikėjas Sirijoje, galbūt kai kurios valstybės narės ir yra, tačiau dėl tos priežasties mums yra aktual, aktualesnis humanitarnės pagalbos tiekimas pačioje šalyje. To šalis, kurios e, vykdo karinius veiksmus Sirijoje, turėtų užsiimti e, karinių koordinavimo. Tačiau tai nėra mūsų vaidmuo, Mm, aš sakiau, kad e, mums šiuo atvilgiu, atvilgiu yra svarbesnis humanitarinės pagalbos klausimas. Yra e, labai artimas ryšys tarp humanitarnės pagalbos ir politinio proceso, kurį mes norime atnaujinti. Paskutinį kartą, kai susitikom, prisimenu, kad daugelis iš jūsų kalbėjote, kalbėjote apie tai, kad reikia ir Sirijai maršalo plano Jeigu mes žiūrėsime, kiek lėšų e, skiriame Sirijai, kaimininiam šalims ir kitur, e, galėsime sakyti, kad maršalo planas jau yra pradėtas e, įgyvendinti humanitarnės pagalbos. Darbo grupė, kur sakiau, mes vaidiname lyderio vaidmenį, posėdžiavo jau keturis kartus ir jau, kaip sakiau, 180 sunkvežimių pagalbos E, jau pasiekė 150 tūkstančių gyventojų e, miestuose Kafrajoje, Zabadanėje, Derazuts ir kitur. E, sąrašas tikrai nėra baigtinis. Mes galvojam ir apie kitus miestus, apie visą Siriją. Manau, kad humanitarnė pagalba galėtų būti skirta visiems Sirijos gyventojams. Mm, mes norime, kad humanitarinė pagalba pasiektų 1,7 milijonus sirų gyventojų per artimiausius kelis mėnesius. Mes turime, e, teikdami humanitarinę pagalbą, bendrauti su e, jungtinėmis tautomis ir tam tikslui e, sukūrėme mūsų biurą Damaskuse. ES greičiausiai yra vienintelė e, institucija, kuri e, vertinama tiek Sirijoje, tiek už jos ribų. Ir mums e, suteikiama galimybė bendrauti su įvairiais žmonėmis, kurie leistų paskirstyti humanitarinę pagalbą po Siriją. Kalbant apie mūsų vaidmenį, tai be humanitarnės pagalbos mes turime vaidinti ir svarbu politinį e, vaidmenį. Mes turime sukurti pasitikėjimą tarp skirtingų konfliktų šalių ir e, mes norime, kad e, visos politinės šalis dalyvautų dėrybose ką mes turime turėti omeny. Nors yra ir teigiamų žingsnių per pastarosios savaitės, bet kuriuo metu gali e, situacija pablogėti. Matome, kad kiekvieną dieną e, žiniasklaida praneša apie įtampą, e, tuo tarpu mažas konfliktas gali virsti dideliu karu. Ir į tai reikia atsižvelgti, nepasant to, kad e, mūsų pagrindinis tikslas yra dirbti su humanitarinė pagalba, e, su tuo, kad e, reikia išlaikyti paskelbtas paliaubas, tačiau nereikėtų pamiršti, kad situacija bet kurio metu pablogės, jeigu mes nebūsime nusteklus ir jeigu mes neskatinsime įvairių konflikto šalių sėsti prie dėrybų stalo. Aš e, progai e, šias dienas bendravau su visais mūsų partneriais, draugais, e, tarpininkais tiek Sirijoje, tiek regione. Sakiau, kad labai svarbu dalyvauti politinėme procese, reikia užtikrinti, kad žmonės pasiektų humanitarinę pagalbą ir taip pat reikia siekti, kad paliaubos, paliaubų būtų laikomas ir situacija būtų gerinama. Visai neseniai mes kalbėjome su mūsų partneriais Turkijoje. Ir jeigu e, žinote, e, kokį sprendimą priemė vakar taryba, e, matysite, kad ES kartu su Turkija stengsis pagerinti humanitarnę situaciją pačioje e, Sirijoje. Tokie dalykai buvo aptarti vakar su Turkija. Šiandien mes turime padaryti viską, ką galime. Mes atidarėme langą. Mažai atidarėme, bet svarbu, kad jis nebūtų uždarytas. Ir šiuo atžvilgiu kalbu apie tai, kad reikia dirbti ir su, e, su politiniais dalykais, ir su humanitarnė pagalba, ir su uh, paliaubos laikomasi. Aš norėčiau padėkoti ponui Mistūrai už puikų koordinavimo darbą, kurį jis atlieka. Mes kiekvieną dieną su juo bendraujame ir taip kaip mes bendradarbiaujame su jungtinėmis tautomis yra tikrai sveikintina, tai yra tikrai geras pavyzdys mm, bendram darbui ir kitose srityse. E, žinia, kad e, e, islamo valstybė gali būti nugalėta tik tai, jeigu mes sugebėsime išspręsti Sirijos klausimą. Karas Sirijoje gali būti nutrauktas. Ir tai glaudžiai yra susiję su kova su islamo valstybė. Mes jau esame padėję e, tinkamą pagrindą e, sėkmiai pasiekti. E, tai buvo tikrai sunkus, dar, sunkus darbas, e, atliktas koordinuojant e, mūsų darbus su jungtinėmis tautomis ir pagaliau ES diplomatija pradėjo duoti rezultatų. Tačiau dar sakau, kad situacija gali pablogėti kiekvieną dieną, jeigu bus atsisakyta to mūsų ryštingumo, kurį mes rodome pastaruoju metu. Mes norime sukurti naują Siriją. Siriją, kuri buvo, tiksliau, Sirija, kuri buvo sunaikinta per penkerių metų karą, greičiausiai nebus atstatyta. Tačiau sirai dabar turi galimybę sukurti naują valstybę, būti vieningi, demokratiški, pasaulietiški. Ir kad Sirijos nevaldytų tie, kurie vadovavo šaliai per pilietinį karą. Norime, kad visiems būtų e, suteiktos vienodos galimybės, kad e, Sirijoje nebūtų vietos islamo valstybei, kuri e, neturi ateities Sirijos valstybėje. Dėkoju. Ačiū komisijos pirmininko pavaduotojai už šį pareiškimą. Dabar suteiksiu žodį frakcijos um, atstovams. Prašome, pirmasis preda. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju gerbiamą e, ponė Megerinį. Labai Dabar ką galiu pasakyti, penkerius metus jau trunka konfliktas ir per šį ilgą laikotarpį sirai ko gero neturėjo uh, daug e, vilčių, nes, pavyzdžiui, prieš penkeris metus, kai jie išėjo į gatves, tikriausiai to nesitikėjo. Būtent todėl paliaubos galiuojančios nuo vasario 25 dienos yra labai svarbus momentas čia. Čia vėlgi jums pritarčiau, dėl to jis yra svarbus, kad e, tos paliaubos tiksliau svarbios, todėl kad įmanoma humanitarnę pagalbą e, teikti, o būtent jos e, labai laukia sirai. Ir e, visai neseniai jūs mūsų komitete apie tai kalbėjote. Paliaubos yra labai svarbios, nes jos suteikia vilties ir būtent jos reikia turėti. Na, be jokios abejonės, paliaubos nėra idealios, nes vis dar yra aukų, tačiau jos yra, jos yra daug, jų daugmaž yra laikomasi ir dabar reikia pasinaudoti tą galimybę tam, kad būtų politinis pereimas tinkamai užtikrintas. Be jokios abejonės tas politinis pereimo laikotarpis, pereinamasis laikotarpis neturi būti toks, kaip jį įsivaizduoja Putinas. Reikia, čia apie rinkimus dar niekas net nekalba ir pirmiausia reikia užtikrinti taiką. Dėkoju. Dėkoju. Dabar žodis socialistų vardu kolegai Bostinarų. Dvi minutės. Pone vyriausiai galiuotinė, gerbiami kolegos, leiskite pasveikinti vyriausiai galiuotinę pradėjus šią labai svarbę iniciatyvą. Taip pat noriu pasidžiaugti ir tą išmintimi, kurio pademonstravote, imantis koordinuoti Europos veiksmus, užtikrinant veiksmų tesinumą E, tame, toje vietoje, kur taip ilgai užytėsi šis konfliktas. Daugeliu įsirų per pastarosius penkerius metus e, įvyko visokiausių baisių dalykų, tačiau dabar man atrodo, yra tikrai ties metas vykdyti tarptautinės dėrybas ir stengtis pasiekti rezultatų, kad būtų sukurta nauja Sirija. Man atrodo, alternatyvų yra nedaug politiniam sprendimui. Mums reikia stiprios politinės valios ir įsipareigojimų įgyveninti primtus sprendimus tarptautinė bendruomenė turėtų susitelkti prie to, kas yra svarbiausia. Būtina kovoti prieš Daesh ir kovoti su kitomis taip pat teroristų grupėmis, kad jos nustotų plėstis ir kelti nestabilumą ir karus visame regione. E, sirai turi turėti galimybę likti namie, o nerizikuodami savo gyvybę stengtis bet kokią kainą išvykti į Europą ar kitur. Nuosaikė sirų opozicija turi dalyvauti dėrybose turi būti suteikta jai tokia teisė. Priešingo atveju nesusitarsime. Taip pat svarbu, kad nebūtų trukdoma e, dalyvauti toje pozicijoje. Priešingų atveju legitimumą prarastų dėrybos. Taip pat svarbu, kad nustotų bombardavimai Alepe. E, būtina, kad žmonės sulauktų reikiamus pagalbos, kad humanitarnės pagalbos sunkvežimiai pasiektų visus regionus. Taip pat Savaime suprantam yra tai, kad humanitarinė e, krizė tęsis ir toliau, jeigu e, nebus išspręstas šis konfliktas. Dažnai įvairiausi subjektai reiškia savo interesus. Turkija, Rusija taip pat turėtų prisijungti prie jungtinių tautų konvencijos, kurios tikslas yra kovoti su terorizmu migrantų grupėmis ir kad būtų e, sudarytos sąlygos ir jie atsikurti. Ačiū. E Kolega Tanok, dėkoju. Paliaubos e, dabar yra labai trapios, jeigu buvo susitarta, tačiau jų metu tarptautinė bendruomenė gali imtis įgyveninti Ženevos taikos susitarimą. Tai yra labai svarbus etapas, tai yra tvarus sprendimas vyriausybė Damasko turi stengtis taip pat prisitaikyti prie samų reikalavimų. Tas sustarimas turi pasitarnauti visiems gyventojams. Šį karą kariauja svetimos jėgos Sirijoje. E, mes pritarėme Rusijai, kad nereikia leisti plėstis islamo valstybei. Ir būtina taip pat, kad Rusija laikytųsi savo įsipareigojimų ir vengtų provokacijų bei kad būtų vengiama puolimų prieš civilius žmonės nusiteikusius prieš e, Alasadą. E, taip pat būtina sustabdyti e, plūdimą pabėgėlių, nes tie pabėgėlių srautai rizikuoja destabilizuoti visą Europą. Maskva turi suprasti, kad jos elgesys bus stebimas, analizuojamas. Reikia, kad Rusija būtų uh, ta partnerė, su kuria galima diskutuoti, tai yra būtina sąlyga tam, kad e, taika pagaliau įsivyrautų Sirijoje. Pone Šakė, liberalų vardu minutė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Būtina, kad sustotų karas Sirijoje, būtina pritarti daryboms, bet ne kiekvieni darybų rezultatai yra priimtini. E, dabar tos paliaubos yra labai trapios, tačiau ugnies nutraukimas yra svarbus dalykas. Badas, griovimai, žmonių kančios mm, tęsiasi pernelyg ilgai. Sirija nusipelno didesnės mūsų paramos, turime stiprinti savo lyderystės poziciją, savo dėrybų poziciją. Turime imtis bendros strategijos, aiškios strategijos Sirijos atžvilgių įgyvendinimo. Mes norime E, mes būsime pirmieji, kurie patirs neveiklumo pasiekmes, jeigu nuspręsime nedaryti nieko. Būtina, kad sulauktų šilto prieimimo tie, kurie bėga iš Sirijos dėl karų. Taip, mes turime teikti humanitarinę pagalbą. Čia reikia taip pat dėsti didesnės pasangas tam, kad tas kančių šaltinis išsektų galiausiai. Asadas bando kurti kažkokią naują realybę. Taip pat būtina dėrėtis humanitarnės pagalbos. Putinas taiga atsirado iš kažkur ir primetė e, baisiausius smurto protrukius, bombarduodamas ligoninės, e, kovodamas su civiliais gyventojais, nusakiais, kurie neremia Asado. Taigi, Putino Rusija e, turėtų suprasti, kad ES gali pritaikyti dar kartą sankcijas, šį kartą sankcijas už veiksmus Sirijoje. Kyla įvairiausių klausimų. E, vėluoja dėrybos, jos prasidėjęs neritojo pirmadienį. E, būtina asociacijos sustarimas stebėti, jo gyvendinimas stebėti, nes jis tampa vienas iš svarbiausių dalykų. Būtina stebėti pagalbos teikimą, kaip ta pagalba yra teikiama, kaip padedama kenčiantiems žmonėms. Jūs kalbėjote Libano ir Jordanijos paketus, ar tai yra pakankama. Aš nežinau, man kelias susirūpinimą e, situacija Libane, daug pabėgėlių vyksta į Turkiją. Ir Taip pat turime pasižiūrėti, kaip mes su Iranu ir jo lyderiais galime dirbti, kad jie imtųsi atsakingų veiksmų ir nustotų remti tą brutalų Asado režimą. Ačiū. Grazie. Dėkoju. Kolega Matijas, minutė. Obrigada, senhora Mogherini, pelos esclarecimentos que aqui. Dėkoju. Gerbiama ponė Magerini, už jūsų paaiškinimus nes dabar etapas šiek tiek skirtingas, situacija šiek tiek skirtinga yra taip, be jokios abejonės dabar įsivyravusios paliaubos. Tačiau e, reikėjo daugybės įsikišimų e, sąlygų, pavyzdžiui, Saudo Arabijos įsikišimo, kad to pasiektume. Tačiau būtent dėl tų išorės įsikišimų dėrybos ir žlugdavo. Štai pavyzdžiui, Sirijos kurdų dalyvavimas jose e, nebuvo numatytas. Rusija, JAV, visi čia kišasi, bet, gaunas, bet gavosi štai taip, kad nepavykdavo iki šiol to padaryti. Ir dabar, ko gero, sprendimas uh, galutinis labiausiai priklausys nuo Sirijos tautos. Norėjau paklausti ponios Magerinį, kada ES turės savo poziciją, kuri nepriklausys nuo JAV ar Saudo Arabijos ar kitų partnerių. Ir kadagi e, Sirijos ateitis e, priklausys vien tik tai nuo pačių sirų, nes jeigu ne, tai ko gero dėrybos žlugs. Ačiū dabar žodis poniai Lochbiller, pusantros minutės žaliųjų vardų. Dėkoju pirmininkė. Sirijos paliaubų susitarimas egzistuoja, bet jis yra pažeidžiamas. Ženevos susitarimai e, įsigalios kitą savaitę ir, kaip žinia, labai svarbu yra e, juos įgyvendinti, ypatingai kurdus reikia įtraukti. Štai pavyzdžiui, Iki šiol moteris taipogi nedalyvaudavo statist, e, tas, dėrybose, nepaisant statistikos. Ir štai dabar, šiandien, tarptautinę moter, moters dieną, e, visi prožektoriai atsisuka į moteris. Štai pavyzdžiui, dvi Alepo žurnalistės e, sukūrė filmą, kuriame parodoma yra e, koks svarbus e, moterio organizacijų e, vaidmuo. Aš norėčiau išsakyti savo pagarbą visoms toms moterims. Štai pavyzdžiui, viena kurdų blogerė, kuri rakoje savo gyvybę sumokėjo už savo darbą. Ir aš tikiuosi, kad dėrybų metu bus atsižvelgta į šį aspektą. ES pozicija taipogi turėtų būti labai aiški šiuo klausimu, vyrų, vaikų, moterų klausimu. Ir be jokios abejonės e, atsakingi už nusikaltimus turi atsakyti vieną dieną už juos. Ačiū, dabar žodis ponui Kastaldo FDD. Ačiū pirmininkė, gerbiama Mogerinį. Mes iš tiesų matome, kad yra pasiektos paliaubos, nors yra ir pažeidimų. Ir kad e, opozicijos atstovai e, sukilėliai ketina dalyvauti e, dėrybose, tai yra sveikintinas dalykas. Ir tai buvo pasiekta tarpininkaujant JAV ir Rusijai. Tačiau didžiausia problema yra ta, kad kiti konflikto dalyviai ne, ne, nėra suinteresuoti dalyvauti dėrybose, turiu meni e, Turkiją ir Saudo Arabiją. Turkija visiškai nesilaiko ES e, mūsų pozicijos, pavyzdžiui, dėl e, Sirijos kurdų. E, Turkija e, būtent e, apšaudo tuos e, sukilėlius, kurie taip pat prisideda prie islamo valstybės e, kovojimo. Taip pat e, dar reikėtų pasakyti, kad islamo valstybė finansuoja savo veiklą nelegaliai išgaudama naftą. Beje, norėčiau priminti, kad neseniai buvo pasiektas susitarimas dėl papildomų 3 milijardų skirimo Turkijai, kad e, jie padėtų mums kovoti su e, pabėgėlių krize. Tačiau e, reikia suprasti, kad tai nėra ES silpnumo ženklas ir kad skirdami tokią paramą mes ignoruosime tai, ką daro Turkija. E, Sirijoje. E, be to, dėl paketų, kurios yra skirtos Libanui ir Jordanijai, jie turėtų būti sustiprinti, kaip ir e, sustiprintas ES vaidmuo teikiant humanitarnę pagalbą bei politinėme procese. Ir šiuo atžvilgiu mūsų sąjungininkai mums turėtų tik padėti, o nekelti problemų. Ačiū. Žodis ponui Šefauze. Prašome. Euh, Dvi pastabas gerbiama komisijos narė. Pirmiausia, dėl Turkijos. Ši šalis pasisako prieš demokratiją, mes matome, kad jie palaiko islamistus, jie pasisako prieš tarptautinės teisės pritaikymą Irake bei Sirijoje. Ši Šalis taipogi palaiko organizuotą nusikalstamumą. Tačiau jūs norite dabar paukoti Europą, tikriausiai e, Vokietijos ar kancleris interesus atstovaujate, kanclerį juk išdavė savo tautą ir dabar bandote susitarti, bandyti tarti su ta šalimi, kuri visiškai netitinka ES kriterijų. Ar jūs matote, kad tai yra normalu? Na ir kitas, kita pastaba, mūsų moralizavimas. Jis patyrė nesėkmę, nes mes e, e, parsidavėme tiems, kurie moka Katarui, e, Saudo Arabijai, taipogi laikomės JAV pozicijos. Todėl, ko gero dabar mes esame tik tai pagalbiniai žaidėjai, ne pagrindiniai žaidėjai. Ir tokia yra kaina tada, kai nepripažįstama realybėse. Dėkoju. Dabar žodis kolegai Korvin Mikė. Pane Mogerinė, noriu tarti keletą tiesos žodžių. Rusija atėjo į Siriją ir dabar, dabar sulaukėme paliaubų. Rusija tikrai neatsitrauks. E, amerikiečiai regis turi išmokti savo pamokas ir žinoti, ką reiškia eliminuoti diktatorius Sirijoje ir Irake. Vienas diktatorius ir vienos diktatoriaus eliminavimas reiškia, kad buvo sukurtos didžiulės problemos visame regione. Būtina e, dabar atsižvelgti tą visiškai e, absurdišką situaciją. Bandėm žaisti demokratiją, matome, kas išėjo. Kai kalbėjau su, tur, su kurdais, kurie buvo čia atvykę, aš sakiau, kad jiems būtina diskutuoti su Asadu, bet jie sakė ne už ką. E, kalbam apie Damaską, kalbame apie e, būtinybę kitiems diskutuoti su kurdais. Kita pusė irgi atsisako tokių diskusijų. E, galima, aišku, korumpuoti turkus tam, kad nebūtų sugriautas tas trapus susitarimas, bet nežinia, kas iš to visko išeis. Ačiū. Ačiū ponui Korvin Mikė. Žodis poniai Marijai Gabriel. Minutė, prašau. Dėkoju. Taip, Sirijoje buvo pasiekta pažangos, buvo nutraukta ugnis, tiekiama humanitarinė pagalba, tai svarbu žingsniai pirmin, bet situacija tebėra labai trapi. Tai reiškia, kad turime likti budrus. Turiu dvi pastabas ir klausimą. Pirmoji pastaba. Šiandien švenčiame moters dieną. E, Stefan Damistural, jungtinių tautų atstovas, priminė, kad Sirijos moteris e, yra tos, kurių dėka gali būti dalis problemų išspręsta. Mes turime užtikrinti, kad jos galės dalyvauti taikos procese. Mes žinome, kaip yra svarbu, kad vyktų dialogas Sirijoje, kad jis apimtų visus visuomenės sluoksnius. Antra, jeigu ES karinių požiūrių ir neįsitraukia į šį konfliktą, mes. Ne, nesiderame prie darybų stalo, tai reiškia, kad e, mūsų stiprybė turi būti e, dalyvavimas taikos darybėse. darybose. ES turi turėti reikiamų ambicijų tam, kad taptų tą subalansuojančią jėgą. Ačiū ponia vyriausiai Grotinė už jūsų pasangą šios rytyje. Mano klausimas nėra ypatingos skubos, bet aš manau, kad turime imtis veiksmų iš anksto. Kaip organizuoti rinkimus? kokie sunkumai gali iškilti šalyje, kai 11 milijonų gyventojų yra palikę šalį, jie yra kaiminėse šalyse ar Europoje. E, kaip visą tai sklandžiai organizuoti? Ačiū. Pone Gabriel, jūsų nori klausti. Kolega Sanni, ar primsite klausimą pagal mėlynąją kortelę? Prašom klausti, kolega. Dėkoju. Mėla kolegė, gerbiama mūsų parlamento narė, jūs pabrėžite, kokia yra situacija. Aš norėčiau savo klausimų žengti šiek tiek toliau. Ar manote, kad e, suinteresuotos pusės e, Sirijoje ir Europos Sąjungoje, tai yra ar valstybės narės Europos Sąjungos elgsis atsakingai, ar Rusija elgėsi atsakingai, nes e, Rusijos veiksmai sukėlė dar didesnius pabėgėlius srautus negu bet kurie veiksmai anksčiau. Ką Jūs manote, ar Rusijos pusė reikėtų įtraukti į tas darybas visą šį procesą ar ne? Dėkoju, Tibor. Kolegė Gabriel, ar norėtumėte atsakyti? Prašom. Atsakymas. Aš manau, kad esant šiai padėčiai turime prisiminti vyriausios įgaliotinės mums jau uždėsti tą žinę. Būkim budrus, nes situacija gali labai greitai pablogėti. Dėl to turime būti labai budrus, ypač kai mėtomasi kaltinimais ir vertinimais. Viena iš didžiausių pamokų, kurią turim išmokti, yra štai kokia. Tik visi kartu, visa tarptautinė bendruomenė, prisimdami mums tenkančią atsakomybę, turėdami aiškę viziją, galėsime sukurti stabilumą ir taiką šiame regione. Toks būtų mano atsakymas jums, gerbiamas kolega, ir ačiū už klausimą. Ačiū, ponė Gabriel, ponas Hovit, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Mes pernelyg ilgai diskutuojame apie e, Siriją. Prieš e, kelią savaičių buvo sakyta, kad e, paliaubų susitarimas nebus įgyvendinamas, e, nebus pristatoma ir humanitarnė pagalba. Tačiau džiugu, kad tokie pasisakymai nepasiteisino. E, šį rytą žiniasklaida e, paskelbė, kad e, paskelbus paliaubas vis dėlto dar yra ir civilių žmonių aukų. Laikausi nuomonės, kad nevilti reikia pavirsti viltimi. Ir Europos parlamentas turėtų paremti vyri galiotinę, kad būtų galima pasinaudoti tuo tarptautiniu bendradarbiavimu, kuris yra pasiektas, kad ta laikina taika virstų nuolatinę. Pirmininkė, aš norėčiau atsiprašyti savo kolegomis ir e, su kolegų ir tų, kurie ken, e, kenčia Sirijoje. Aš e, pats asmeniškai m, mm, tikrai piktinuosi savo valstybę, kuri Sirijos pabėgėlių problemą naudoja savo politiniais tikslais. Pavyzdžiui, liberistas Johnsonas, kuris sako, kad gailisi e Sirijos pabėgėlių, tačiau tuo pat metu ir sako, kad e, dauguma iš Sirijos pabėgėlių tiesiog yra ekonominiai migrantai. Ir taip pat sakoma, kad e, islamo valstybė naudojasi pabėgėlių srautais, kad į ES patektų teroristai. Reikia pasakyti, kad Iš tiesų, Europos parlamente mes e, užjaučiame e, pabėgėlius iš e, Sirijos ir skeptikai, kurie skleidžia netiesą, nelaimės. Ir laikausi nuomonės, kad Sirijoje esanti tragedija turi būti išspręsta. Dėkoju. Čia una domanda per lei. Panas Haugitai, jums yra iškelta mėlynoji kortelė. Ar sutiksite atsakyti į klausimą? Klausimą pateiks ponas Nutel, prašome. Gal ponas Hovitas žino kažką, ko mes nežinome, tačiau ar jis nepritarė e, komisijos vicepirmininkui Timermanui, kuris sako, kad dauguma žmonių, kurie atvyksta į ES, nėra sirai. O galbūt jūs nesutinkate su oficialiais Junktinės karalystės statistinės duomenimis, kurie teigia, kad dauguma e, prieglopščių prašytojų Junktinėje karalystėje pereitais metais buvo iš Eritrėjos. Pone Havita, jūs laikotės, jūs žaidžiate politinius e, žaidimus. Tad norėčiau sužinoti, ar jūs pritarėte tam, kas sako ponas Timermanas ir ar sutinkate su oficialiais Junktinių tautų statistiniais duomenimis. Ponas Havitas. Uh, Kalbant apie pabėgėlius, kurie atvyksta į ES, daugiausiai jų yra sirai. Jie bėga nuo karo, nuo persekėjimo. Jie nukentėjo nuo šešis metus trunkančio pilietinio karo. ES prisidės prie tarptautinės diplomatijos, kad būtų galima pasiekti taikos. Kitokių, kitokių argumentų mes negalime pateikti. Ačiū. Žodis poniai Futiga. Ačiū pirmininkė. Šališkos paliaupos. Taip mes galėtumėm apibūdinti susidariusią situaciją. Norėčiau paminėti Alasado stiprėjantį vaidmenį. Alasadas sulaukė Rusijos paramos taip pat e, įtraukė į e, regioninį konfliktą Iraną. Kiti faktai nėra tokie aiškus kaip šie. E, Deja, islamo valstybė veikia ir veikia ne tik tai Sirijoje. Ir aš manau, kad su šita organizacija labai griežtai reikia kovoti. Dėkoju. Ačiū. Mėlyna kortelė yra iškelta. Prašome, kas iškėlė mėlyną kortelę. Fotiga, fotiga. Ar atsakysite į Jums keliamą klausimą, prašome. Gerbiama kolega, Jūs kalbėjote apie baisumus, tačiau ir minėjote Siriją bei Iraką. Europos Sąjunga ir per savo narius Prancūziją ir Jungtinę karalystę e, saugumo taryboje turėtų pasiekti, kad būtų sukurtas baudžiamasis e, tribulonas, tribunolas Sirijoje, kad e, Islamo valstybė žinotų, kad jai teks atsakyti už savo veiksmus prieš tokias mažamas kaip jezidžiai ir krikščioniai. Pone Fotyha, taip, gerbiamas kolega, aš sutinku su tuo, ką jūs sakote. Ačiū. Dabar žodis ponui Auštrevičiui. Vieną minutę. Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Pone vyriausiai galiuotinė, gerbiami kolegos. Penki metai neveiklumo ir sumaišties atvedė tą situaciją, kurią esam dabar. E, ugnies nutraukimas, kad ir kokiom sąlygomis būtų pasiektas, pagaliau yra pasiektas. Tai yra puiku. E, Atrodo, kad Sirijos e, dėlionę dėlioja Putinas savo rankomis. Abiejose pusėje svarbu, kad e, būtų įmamas į veiksmų, kad nebūtų e, bombarduojama opozicija, kad nesiautėtų Rusija savo veiksmais prieš opoziciją. Būtina, kad būtų užkertas kelias propagandai ir netikroms istorijoms Europos Sąjungoje. Maskva gavo puikią pamoką. Mes sakėme, kad karinio sprendinimo e, nėra Sirijoje, tačiau matome, kad situacija dėja pasisuko kitaip, įvyko priešingas dalykas. Bet kokiu atveju ugnies nutraukimas yra geriau negu karas. Taigi, kokia bus tos taikos kaina ir kas už tai mokės, kaip galiausiai tikslai bus įgyveninti. Ačiū. Dėkoju. Kolega Kūzo, minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė vyriausiai galiotinė. E, ugnies nutraukimas yra puikia naujiena. Kodėl? Todėl, kad pasiekėme to, ko norime. Tai yra, bus bandoma surasti sutarimą įtvirtinti tvariai taikai. E, Sirija e, vėl patyrė sukritimų. Reikėtų prisiminti kai kurios dalykus. Reikėtų nepamiršti to, kas buvo sakoma prieš dviejus, trijus metus, kas sakė kai kurie vadovai. Buvo sakoma, kad štai E, Al-Qaida gal buvo netoks ir blogas dalykas. Buvo sakoma, kad, kad 65 šalyse nepasikeitė niekas. Bet dabar matau, kad situacija tame regione yra pasikeitusi iš esmės. Turim keistis ir mes. Mes e, tarp sąjungininkų kartais sakome, kad Turkija ir Saudo Arabija padėtų uh, finansuoti tenykščių problemų sprendimą, bet kokia reikėtų, kad Turkija nustotų trukdyti ugnies nutraukimui. Tai yra tas dalykas, kuris yra esminis. Ačiū. Dėkuoju, ponė Smis. Ponas Smis minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū Jums, ponė Mogerinė, už situacijos tokį išsamų ir puikų apibūdinimą. Jūsų komentarai buvo labai E, vertingi, jūs tik tai nedaug labai ką pasakėt, kukliai pasisakėt apie savo vaidmenį, apie išorės tiksmų tarnybos e, vaidmenį e, šiame reikale. Bombos nebekrenta, nebešaudoma, ačiū Dievui. Ir dabar turime visi daryti viską, kad būtų palengvintas dialogas, kuris tikrai kažkur nuves. Paremti norėčiau pono Howitt poziciją, kuri atitinka mano partijos poziciją. Reikėtų, kad Junktinė karalystė taip pat reiktų Europos Sąjungą ir padėtų spręsti tas problemas. Aš manau, kad geriausia yra e, spręsti kuo greičiau humanitarinę krizę. Sveikinu jūs dedant pastangas šioje srityje. Libaną ir Jordaniją taip pat būtina palaikyti, tai yra trapios valstybės, kuriuoms reikalinga mūsų parama. Dabar dėl atskaitomybės. Negali būti taikos be atskaitomybės, be nusikaltimų išryškinimo, be kaltųjų nubaudimo. Man atrodo, svarbu diskutuoti su Damasku tais klausimais. Mano klausimas būtų toks, kiek padeda tarptautinių lygmenių ir nacionalinių lygmenių asmenims ir nevyriausybinėms organizacijoms jūsų organizacija, kad būtų pasiekta to tikslo, kad tas atskai, atsakomybės klausimas būtų iškeltas. Ačiū. Dėkuoju. Paul Nuttall. Uh Ačiū pirmininkė komisarė. Žinia, kad e, Sirija yra vienas svarbiausių klausimų, su kuriuo susidarė šiandienos pasaulis. E, matome, ką daro e, Islamo valstybė, ką daro talibanai, matome, kad žmonės yra žudomi vien dėl to, kad yra, sakykime, homoseksualai ekstremistai nori e, kontroliuoti ne tik tai Siriją, bet visą regioną. Nepamirškite, kad 2013 metais visi e, vakarų pasaulio e, politikai, panas Gija Hofstadt, sakė, kad mums reikia paremti sukilėlius. E, džiugu, kad taip nebuvo padaryta. Aš tiesiog norėčiau pasakyti poniai Mogerinė, kodėl mes nieko nedarome dėl Saudo Arabijos ir kodėl mes skiriame pinigų Turkijai ir kodėl mes kviečiame ES prisijungti prie, e, tiksliau, Turkiją prisijungti prie ES, nors žinia, kad Turkija finansuoja teroristus. Ponas e, Obermeiris. Dėkuoju, pirmininkė. Europos Sąjunga bando dabar skirti milijardus Turkijai. Aš manau, kad tai yra didžiulį, didžiulė klaida tiek demokratinių, tiek religinių e, požiūrių. Turkija nėra e, koalicijos tinkama partneri. Be to, pro turkiškai nusiteikusi milicija, milicijos būrei e, veikia pasienyje. Ir štai pavyzdžiui, Ankara nesilaiko tarptautinės teisės įsipareigojimų. Ir, bet kaip dabar į tai sureagavo Europos Sąjunga vietoj to, kad sukritikuotų Erdogano režimą, vietoj to, kad paskatintų jį e, nutraukti mažumų diskriminaciją ir imtis demokratinių veiksmų, Europos Sąjunga ir toliau e, bendradarbiauja, ciniškai elgesi ir manau, kad tai nepadės pri, prisidėti prie Sirijos konflikto sprendimo. Ačiū dabar žodis ponui Milan Mon. Dėkoju pirmininkė. Paliaubos suteikia vilties Sirijoje. Tikiuosi, kad susitarimai Ženevoje, e, darybo Ženevoje dar prisidės prie šio proceso stiprinimo. Be jokios abejonės paliaubos nėra, tos laikinos paliaubos nėra e, konflikto sprendimas. Ateityje dėrybos turi ieškoti politinio sprendimo. ir turime pasiremti jungtinių tautų rezoliuciją bei Ženevos, do, Ženevoje pasirašytais dokumentais. Ir manau, kad e, jeigu elgsimės netinkamai, tai tik tai dėl to sustiprės Daešas ir humanitarnė krizė sustiprės. Pone Mogerini, aš labai džiaugiuosi, kad jūs aktyviai esate nusiteikiusi dalyvauti šiame procese, ypatingai Ženevos e, susitarimuose. Tačiau konflikto šalis, regioninės jėgos neturėtų kliudyti Sirijos sprendimo, konflikto sprendimui. Ačiū dabar žodis poniai Anei Gomeš, dvi minutės. Štai jau dvi, nuo 2011 metų Sirai kovoja prieš Asadą. Ši kova tapo civiliniu karu. Ir štai čia į tą kovą įsitraukė ir Saudo Arabija, bei Iranas, e, Turkija taipogi. Ir taip e, Sirijos e, žmonės dar labiau tik tai kenčia. Ko gero, tai yra didžiausia katastrofa nuo antrojo pasaulinio karo. Na, o ES nieko nedaro čia. Valstybės narės nesugebėjo veikti koordinuotai, nei pasitelkdama ES bendrąją politiką, nei per bendrąją gynybos politiką. Štai pavyzdžiui, Sirijoje ir Irake žmonės buvo palikti likimo valiai kovoti patys vieni su teroristais. Net ir humanitarnės pagalbos nesugebėjome suteikti. O ką jau kalbėti apie mokyklas jaunimų ir vaikams. Tūkstančiai pabėgėlių kiekvieną dieną bando pasiekti Europą Ir būtent taip e, dabar e, formuojama ta prarastoji karta, kuri vėliau atsidurs teroristų rankose. Europos Sąjunga pati viena negali išspręsti šio konflikto, tačiau į Europą plūsta pabėgėliai. Aš norėčiau pasidžiaugti, kad Europos Sąjungai, tiksliau poniai Megeriniai, pavyko e, pasiekti tą ir padaryti tą spaudimą tam, kad būtų paliaubos pasiektos. Mums reikalinga yra solidari Europa, mums reikalinga Europa kaip politinė lyderė. Europos vadovų e, taryba e, labai nemoraliai pasielgė sudarydama susitarimus su Turkija, su Erdogano Turkija. Pirmininkas, dėkoju, dabar žodis ponai Belderį minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė, taip pat vyriausioji įgaliotinė. Jūs savo įvadę kalbėjote apie partnerius turkus. Na, aišku, įvyko nemažai įvykių, e, kurie mane neramina. Ir kaip jūs dabar matote Turkijos vaidmenį regione ir taip pat e, konfliktus, kurie vyksta Turkijoje? Na, iš Turkijos teritorijos e, ir Turkijos pačioje teritorijoje du kartus buvo dislokuoti e, ginklai, taip pat buvo ir kėsinamasi į kurdus dviejose vietovėse. Ir būtent turkų džihadistai vykdo tos išpolius. Ir Graikijos valdžios institucijos taip pat pastebėjo, kad Turkijos e, laivas e, plukdė ginklus į Libaną. Pone Mogerini, man e, iš tiesų Turkija yra nesprendimas, o daugiau problema. Taip pat ponas Vaigel, minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė Mogerinė. Jau keletą metų susidurėme su ta pačia situacija, kai bandome išspręsti humanitarinę krizę politinio proceso pagalbo. Ir tai turėtų reikšti, kad Sirijoje turėtų įsigyventi taika. Bet tikriausia, mes taikome netinka politikos kryptį. Mes nesuvokėme, e, kur iš tikrųjų yra eskaluojamas konfliktas ir kaip jis yra eskaluojamas Sirijoje. Trys yra labai svarbus dalykai, tai yra nutraukti ugnį, taip pat koordinuoti veiksmus tarp JAF ir Rusijos ir įtraukti į dėrybas e, tiek Rusiją, tiek patį Asadą. Jūs sakėte, kad mes e, iš tiesų nematome to naujojo šaltojo karo, bet e, kai kurie kolegos, man atrodo, bando vis dar galvoja, kad reikėtų ginčytis su Putinu ir toliau eskaluoja konflikt, konfliktą, to visiškai nereikia, tiesiog reikia pripažinti, kad dabar vyksta šaltasis karas. Galbūt čia Europoje dabar turėtume pradėti galvoti, kas bus po uh, Sirijos karo. Antonio Panzerė, žodis jums. Dėkuoju, pana pirmininkė. Esu įsitikinęs, kad, e, kad Sirijoje paliaubos e, yra labai e, didelis šansas po ilgų metų humanitarinių problemų, smurto. Dabar e, galima daug tikslingiau nevyriausybinės organizacijoms teikti pagalbą. Aš manau, kad šią mes Taip pat turime pagalvoti apie Sirijos ateitį. Ja turėtų kurti patys Sirijos piliečiai. Mes nemažai nuveikėme jungtinėse tautose. Šiandien mes turime at... suvaidinti savo vaidmenį tiek e, humanitarinės pagalbos rytyje, tiek kitur. Europos Sąjunga daugiau negu 500, su negu negu 500 milijardų eurų yra didžiausia donorė humanitarinės pagalbos. Tačiau labai svarbu taip pat užtikrinti ryšius tarp visų suinteresuotų pusių tiek vietinių, regioninių ir tarptautinių lygmenių. Sirijoje, tai buvo pasakyta, Europos politika yra. Europos politika yra atstovaujama ir mūsų politika turi pakankamą svorį Kalbant apie e, nacionalinį taikos planą, ES jau suvaidino pakankamai didelį vaidmenį ir vaidina didelį vaidmenį visame regione. E, Taip pat pasakytina ir e, dėl Irano brandalinės programos. Tačiau dabar susidurime su migracijos krizės iššūkiais. Mes turime galvoti apie savo išorės politiką, turime šios rytyje kalbėti vienu balsu ir veikti nuosekliai. Jeigu norime vaidinti lemiamą vaidmenį, tuomet turime veikti ne kiekvienas savo, o veikti iš vien, kad atnaujintume taikos procesą, nes šiandien jam jisai yra būtinas. Pone Panseri, ar sutinkate sakyti klausimą? Ne. Ponas Petrovski, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Karas e, Sirijoje e, tęsiasi jau penkerius metus ir e, nukentėjo labai daug žmonių, buvo daug aukų. Ir dabar matome bent kažkokių jau apčiopiamų susitarimų pradžią tarp jungtinių tautų ir kitų veikėjų. Reikia stabilizuoti situaciją regione kadangi tik taip galėsime įspręsti didžiulę migracijos krizę čia Europos Sąjungoje. Ir tolimesnis konfliktas Sirijoje e, e, reikš pražūtį, bet mes taip pat turėtume sustabdyti civilių žmonių e, žūtis, taip pat migrantų antplūdį, padėti jiems sugrįžti namo. Mus tikrai labai neramina tai, kad 125 žmonės visai neseniai žuvo, 150 e, žuvo toje vietovėje, kur yra kon... kuri yra, kuri yra Sirijoje ir tai iš tikrųjų mus labai neramina. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau uh, gal, e, kalbėti apie tai, kad mūsų veiksmai padarė situaciją dar labiau nepakeliamą. Karas tęsiasi, situacija yra tikrai nepakeliama, niekam tai nepatinka, tačiau tai yra realybė ir tą reikia pripažinti. Mes kalbame apie e, karą, kuriame žūsta civiliai. E, ir taip pat Sirija yra valdoma Asado režimo ir krikščionėms, sunitams. A, yra garantuojamas saugim, saugumas. Kadangi prieš juos yra nusiteikę Alnusra ir kitos grupuotės, mes turėtume kalbėti apie taikos procesą ir taip pat turėtume pripažinti, kad Rusijos įsikišimas Mm, tikrai e, galbūt kažkaip paskatins tą susitarimą. Nereiktų neikti tiesos. Karas vyksta jau penkerius metus ir tai uh, sudarė uh, sąlygas nutraukti ugnį prieš Rusiją, paskaluojant tą situaciją. Mes turime dar labiau paskatinti taikos procesą, kovoti prieš terorizmą Tai yra strateginis klausimas, kurio mums niekaip nepavyksta įgyvendinti. Ponas Kan, dvi minutės. Turite įsijungti mikrofoną. Pone pirmininkė, vyriausiai galiotinė, šimtas tūkstančių žmonių uh, iš tiesų uh, stengiasi nuversti Asado režimą ir prašo suvienytos E, Sirijos. Ir man atrodo, tai e, mums primena, kaip konfliktas prasidėjo 2011 metais. Tie žmonės protestuoja ir prašo laisvų rinkimų. Ir tai mums irgi primena, kad nieko gero po to neatsitiko. 125 žmonės visai nesiniai žuvo, 32 iš jų buvo civiliai. Vėliau o, buvo stengiamasi e, pradėti tam tikras dėrybas ir o, Dėrybos dėl Sirijos taikos turi ir toliau tęstis, kad galėtume užtikrinti ugnies nutraukimą. Ir, man atrodo, iki kažkokio pereinamojo laikotarpio, e, kuris galėtų padėti stabilizuoti padėtį Sirijoje. Ir tarptautinė bendruomenė turėtų dirbti kartu, kad galėtų užtikrinti tą stabilizavimą Sirijoje. Mes turime taip pat e, daryti įtaką Sirijai ir kitoms šalims ir dirbti visais frontais, tiek diplomatiniu, tiek humanitariniu, tiek politiniu. Ir tikrai bet koks teigiamas postumis būtų labai sveikintinas. Taip pat reikia užtikrinti prieigą humanitariniai pagalbai. Ir tarptautinė bendruomenė, man atrodo, turi elgtis drąsiai. Neturime švaistyti šios progos. Turime galbūt pradėti tuos metus, uh, kuriais bus nutraukta ugnis ir kraujo praleimas. Taip pat išspręsta ir migrantų krizė. Dėl to mes iš tiesų turėtume būti tik suinteresuoti e, stabilizuoti situaciją Sirijoje, kas užtikrintų gerą gyvenimą pačiams sirams. Dėkoju. E, Dėkuoju, ponas Banano, norėtų Jums pateikti mėlynos kortelės klausimą. Ar sutinkate, pone Kanai? Ne. Puiku. Dabar e, kolega Skripek, vieną minutę. Pone pirmininkė, porė e, vyriausiai įgaliotinė, dėkoju už jūsų pasisakymą. Aišku, man atrodo, mes visi pritarėme, kad dabar yra laikas taikai, taikai Sirijoje ir mums visiems dėl to norėčiau paskatinti, kad Sirija e, arba Sirijos krikščionių delegacija būtų pridurta prie SDC delegacijos taikos dėrybose keletą kartų. Aš atkreipiau jūsų dėmesį į demokratinės e, administracijos šiaurės rytų Sirijoje judėjimą. Žmonės gyvena šiame regione e, taikoje, tačiau e, jų taikai kyla grėsmė ne tik dėl islamo valstybės, bet taip pat ir kitų. Turkija turi ir toliau nebe e, bombarduoti DSA teritorijos, taip pat reikia užtikrinti, kad kurdų regioninė valdžia Irake e, atidarytų Fishhabur e, sienos kirtimo punktą ir taip pat norėčiau paprašyti bendradarbiavimo su DSA. Jie iš tikrųjų laukia mūsų pagalbos ir stengiasi palaikyti taiką regione. Dėkui. mėlynoji kortelė jums, e, ponė Skripek. Ar e, atsakysite į klausimą? Taigi, klausimas, klausimas jums. Pone Stetna, aš iš Stetna. Pone pirmininkė, aš tiesiog norėjau pasinaudoti galimybę per prašau žodžio procedūrą, ne dabar. Tai atsiprašau, jei suklaidinau jūs. Pone Pasko, vieną minutę. Pone pirmininkė, vyriausiai įgaliotinė. E, pilietinis karas e, Sirijoje iš tiesų daro didelę žalą Europos Sąjungai. E, migrantų krizė taip pat neigiamai paveikia mūsų situaciją, taip pat potencialiai Rusija eskaluoja visą situaciją. Ir per pastarosius dviejus mėnesius negalėjome sustabdyti uh, tos kovos tarp opozicijos ir režimo. Ir taip atsitiko dėl to, kad nebuvo jokio sutarimo tarp regioninių ir neregioninių partnerių, taip pat Asado režimo ateities, bei egzistuoja susiskaldimas. Politinis sprendimas turi būti pasiektas po ugnies nutraukimo, kuris turi būti pas, e, paskatintas humanitarinės pagalbos. Ir turime kalbėti politiniu lygiu, o ne kariniu. Ir tai, man atrodo, būtų daug žadantis sprendimas e, šiam sudėtingam konfliktui išspręsti. Dėkoju. Ir paskutinis kalbėtojas, ponas Lyts, vieną minutę. Gerbiamas e, pirmininkė, gerbiama vyriausių e, galiotinė, aš e, manau, kad iš tiesų reikia laiky, siekti tolesnio ugnies nutraukimo, tolesnių paliaubų ir konfliktuojančių šalių. Be to mes turime pagal tarptautinę e, baudžiamąją teisę bausti tuos, kurie atsakingi už e, karo nusikaltimus. Ir be kita ko, e, mm, jūs, jūs palaiko Vokietija, JAV, Europos Sąjunga. Sirijoje vyksta civilinis karas, pilietinis karas ir yra vykdomi nusikaltimai prieš žmoniją. E, manau, kad jūsų institucija yra atsakinga už daugybę dalykų ir nereikia kurti nieko naujo. E, taip pat e, turime atsižvelgti į tai, kad Rusija yra padariusi nusikaltimų žmonijai ir Ženevos procese, tai reiktų paminėti. Jeigu yra pažeisti piliečių, pažeistus piliečių teisės, už tai reikia sumokėti. Ir už tai noriu padėkoti. Pero, honorevole Litz, per lei c'è una domanda da... Yra Milosios kartelės klausimas. Ponas Bonanno nori jį pateikti. Ar sutinkate atsakyti? Ačiū. Prasideda. Prasideda spontaniški pasisakymai, galime suteikti žodį tik vienam kalbėtojui nuo frakcijos, ponas Sogor, pirmiausiai. Dėkuoju. Egy ország majdnem teljes megsemmisülésével és emberek millió. Šitoje šalyje žmonės yra vejami iš namų ir milijonai nusprendė na, tuos namus palikti. Kaip išorės stebėtojas mes neartėjame prie sprendimo, o vis tolstame nuo taikos. Ir jeigu nors viena E, pusė galiausiai būtų karinė prasme viršesnė, tai tada įsitrauktų išorės žaidėjai ir įvestų pusiausvyrą. Iš Europos pusės žiūrėdami mes matome, kaip iš Sirijos bėga milijonai ir atvyksta į Europą, atsikrat, atsis, ats, ats, prarasdami bet kokią viltį sugrįžti, nesvarbu, kas laimės nes toje šalyje neliks gyventojų. Ir šią tarptautinę moters dieną aš norėčiau e, pagerbti visas moteris, kurios tengiasi apsaugoti savo šeimą Sirijoje ar kitur. Dėkuoju. Pana Sokor. Dėl Sirijos. Mes e, turėjome ir vakarų um, pajėgas, ir Turkiją, ir Saudo Arabiją, kurie palaikė islamo valstybę. Tai reiškia, tai uh, radikalų suni islamistai, kurie uh, kovoja su šyitais. Todėl ta islamo valstybė taip ir išaugo. Situacija dabar kritiška. Mums reikia sunaikinti islamo valstybę, įvesti taiką, o be taikos ir toliau pas mus plūs tūkstančiai pabėgėlių. Dabar Graikijoje jų yra apie 40 tūkstančių ir jeigu taip tęsis, iki mėnesio pabaigos pas mus jų bus apie 150 tūkstančių. O kaip dėl Skopje, dėl Albanijos, jie uždarė savo sienas. Ponas Bankimon sakė, kad tai yra nelegalus veiksmas, kuris pažydžia tarptautinę teisę. E, jūs Europos Sąjungoje. Vyriausiai galiuot, ne ką ketinate daryti, ar imtisitės veiksmų, kad atvertumėte sienas, nes tai yra nelegalu. Jūs negalite e, Graikijoje laikyti e, spastuose tūkstančius pabėgėlių. Ir dabar dėkoju, ponas Jakovčič. Vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. tas, tos gležnos paliaubos, kurias matėme Sirijoje, yra bet kokiu atveju geriau nei karas ir turime daryti visą, ką galime, kad taip liktų. Todėl yra labai gerai, kad ponė vyriausiai galiotinė jūs esate e, tos, to proceso dalis. Labai svarbu, kad JAV ir Rusija rado sprendimą, tačiau mūsų ateitis jų rankose negali būti. Ateitis turi būti sirų rankose ir mes labai aiškiai turime konstatuoti, kad Surija priklauso sirams ir niekam kitam. Turime labai aiškiai pasakyti, kad mūsų um, priešai pirmiausia yra Daesh, o teroristų grupuotės neparodė, dabar jau parodė, kad jie iš tiesų yra pasirengę daryti žiaurius nusikaltimus. Sirai turi e, nuspręsti savo, dėl savo ateities. Jeigu mes norime įsteigti tarptautinį baudžiamąjį teismą dėl Sirijos nusikaltimų, galime padaryti tokią teisinę galę mes turime, tačiau bet kokiu atveju turime palikti Siriją savo gyventojų valiai. Ačiū. Panas Atėjus. Panas tai Pitidėjus vieną minutę. Dėkuoju, panė pirmininkė. Paliaubas Sirijoje yra pirmasis teigiamas ženklas nuo pat karo Sirijoje pradžios. Tai rodo, jog yra vilties, jog situacija bus reguliuota. Yra informacijos, kuri rodo, jog Problema yra tai, kas vyksta taikos darybose Ženevoje, nes kai kas tose darybose nedalyvauja. Europos Sąjunga prisidėjo prie paliaubų ir taip pat teikia humanitarinę pagalbą. Jeigu Rusija nebūtų ėmusis veiksmų, tai e, Sirija, ko gero, būtų neatsilaikiusi prieš ISIS ir būtų tapusi antivakarietiška valstybė. Ponas Bonanno. Ponas Pereira, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Būtų labai gerai, jeigu šios trumpos paliaupos e, Sirijoje galiausiai nutrauktų baisų mirtiną karą, kuris jau trunka penkerius metus dažno tai pagrindo. Junknėse valstijose buvo sudarytas e, sustarimas tarp e, nagų ir tai yra trump, šios trumpos paliaubos gali baigtis labai dra, dramatišką situaciją. Uh, E, vyksta karinis bendradarbiavimas tarp Sirijos vyriausybės ir Hezbollah, e, Iranijos ir Irano ir Rusijos e, sąjungininkų. Ir JAV apmoka kitas grupės. Taigi gali būti tam tikras, gali kilti tam tikras karas. Kiekvieną dieną Europą atvyksta daug pabėgėlių, e, jie tarytum akmenys mėtomi į Europos veidą. Ir tai turi priminti mums mūsų įsipareigojimus. Mes negalime kištis į Sirijos destabilizaciją, kaip daro kiti, nes e, vakarykštis e, vadovus viršūnių sustikimas buvo tikrai gėda. Ir mes turime E, leisti sirams nuspręsti dėl jų ateities. Mes nieko nepasimokėm iš jų. Dėkoju. Dėkoju aukščiausioje įgaliotinė už labai svarbu e, pranešimą ir dėkojame už tai, kad jūs esate e, įsileidus, įsi, įsitraukusi į um, taikos darybas ir humanitarnės pagalbos uh, gerinimą. Tačiau tai, ką daro komisija, yra nepakanka, nes matome, kad e, pabėgėlių stovyklose žmonės alksta ir neapsaugoti nuo šalčio, todėl mes turime duoti jiems daugiau pinigų. Mes kaip ES, kaip ES komisija. Mes e, neturėtume duoti pinigų turkams, nes jie e, stato sienas tam, kad apsisaugotų nuo pabėgėlių. Mes e, mes var, turime pasirūpinti, kad nebūtų tokios situacijos, kad žmonės turėtų apskritai bėgti, nes dabar jie negali išgyventi. Mes turėtume patenkinti bent jau minimalius žmonių poreikius, kurie yra e, pabėgėlių stovyklose. Labai ačiū. Sėdė di replika, viceprezidentė. Dėkoju dabar. Suteiksiu žodį vicepirmininkai Mogerinį, kad jie atsakytų. Aš e, pradžioje pasakysiu labai atvirai Kartais man susidaro įspūdis, kad lengva yra čia sėdėti ir parodyti šios situacijos visus trūkumus, kuriuos aš pati galiu apibūdinti kaip toli gražu nuo tobulos situacijos. Tarytų mes skūstumėmės, kad šitos stiklinės yra e, pilnos. E, iš tiesų, prieš porą savaičių jos buvo e, tuščios, dabar jos yra puspilnės. Mūsų užduotis yra po trupučiuką užpildyti šitą stiklinę, pildyti ją po, po vieną lašą, nes kiekvienas lašas yra mūsų išsaugota gyvybė. Ir Nesvarbu, ar tai yra Europoje, ar tai yra Sirijoje, Libane, Jordanijoje. Mano darbas, nežinau kaip jūsų, bet mano darbas yra neginčytis, ar pakankama, ar tobula, ar ne Mano darbas yra padaryti e, po žingsnį į priekį, pagerinti situaciją kasdien, ką mes galėtume padaryti tarptautinėje bendruomenėje, kuri galiausiai susivie, turi susivienyti. Penkeri metai karo yra e, penkerių metų tarptautinių susiskaldimų rezultatas. Ir tai vyksta Sirijoje, aplink Siriją ir taip toliau. Aš manau, kad ES vaidmuo yra toks. Pasistengti suvesti bendras darbo atvarkės. Mes čia turime tiek daug veikėjų ir Sirijoje, ir už Sirijos ribų. Mes turime visiškai skirtingas darbo atvarkės, tačiau mūsų esminis interesas, politinis, ir europiečių interesas e, yra e, užkirsti tam kelią, nes žinome, kuo daugiau Daesh plinta, tuo blogiau. Ir taip pat mūsų interesas yra susijęs su e, srautų suvaldymu, tačiau mūsų humanitarnis ir politinis interesas pirmiausia yra pasistengti išsiaiškinti bendrą sąlyčio tašką tarp skirtingų darbotvarkių. Tie lieka jos skirtingos, tačiau mes po trupučiuką galėtume plėsti mūsų bendrą skaitos tašką, kuris padėtų tarptautiniai komisijai, tarptautiniai bendruomeniai padėti sirams susik, sukurti taiką ir galiausiai baigti tą pilietinį karą. Tas karas nesibaigė. Mes net negalime to vadinti ne, paliaubomis Ir mes čia diskutuojame apie žodžius. Supraskite, tai labai jautris rytis. Tad labai e, aiškiai noriu pasakyti, tai neišnyks kitą savaitę. Kaip labai aiškiai sakiau pačioje pradžioje, situacija gali labai smarkiai pablogėti bet kada. Jeigu mes e, nesuderinsime visų įmanomų elementų tą pačią linkmę. Ir iš tikrųjų Kiekvieną dieną situacija vis blogėja, taigi karas vis dar tęsiasi. Mes e, šiek tiek jį pristabdėme, mes tengiamės e, praplėsti ribas, kad galėtume e, užtikrinti didesnį humanitarnės pagalbos tiekimą ir duoti Sirijai vilties. Tai yra mūsų užduotis. Taip pat norime pastatyti tiltus tarp skirtingų veikėjų. Tai yra europietiška dvasia. Kartais mums kyla mm, sunkumų tai darant. ir aš e, pasistengsiu sukurti kelią link taikos ir politinio perėjimo laikotarpį Sirijoje ir padėti Sirijai kurtis ateitį patiems. Ir kai aš sakau, kad tai darys sirai ir siram, sirai prisims už tai atsakomybę, tai nereiškia, kad e, mes juos paliksime, nes tie, kurie e, iš Sirijos pabėgo, turi taip pat tarti žodį dėl Sirijos ateities. Mes turime visus e, paraginti laikytis nustatyto veiksmų plano Ir pirmą kartą tai buvo pri, e, to, tas sprendimas e, vakarykštis vienės buvo priimtas e, vieningai. Tai yra labai sunkus darbo rezultatas. Aš girdėjau žodžius apie tai, kad europiečiams trūksta vienybės. Labai aiškiai pasakysiu. Aš dalyvauju skirtingose vadovų tarybos formuose E, penkiose skirtingose formatuose. Ir taip pat ir pas jūs, e, žinau, yra skirtingų nuomonių, tačiau šiuo klausimu ES ne tik vieninga tiek žodžiais, tiek mintimis, tačiau taip pat ir veikia vienodai. Kiekvieną savaitę, kas 3-4 dienas mes koordinuojame savo veiksmus, e, savo darbą Ir yra sričių, kur mūsų nuomė skiriasi, tačiau bent jau tose srityse, kur mes veikiame, kur mes mastome, mes politiškai esame toje pačioje erdvėje. Ir taip pat e, todėl turime pabrėžti ir teigiamus dalykus, bent jau patys. Jeigu mes to nepadarysime, tai vargu ar tai padarys ir kiti. Tačiau šioje srityje, kai kalbame apie mūsų veiksmus, šiandieną Sirijoje mes esame vieningi ir veikiame kaip Europa, kaip viena Europa. E, dar porą konkrečių dalykų. Trys. Pirmiausia, Libanas ir e, Jordanija. Aš e, visiškai sutinku su tuo, kad reikia pabrėžti ne tik finansinę paramą, bet ir taip pat darbą, kurį mes turime nuveikti kartu, kad mes padidintume visuomenės atsparumą, jų sistemas. Ir po kelių savaičių, po dešimties dienų, aš e, lankysiuos Libane ir Jordanijoje ir tai bus vienas iš mūsų bendro darbo elementų. Kartu su tarptautinė paramos e, grupe mes bendradarbiausime kartu. Aš manau, kad mūsų tikslai yra visiškai vienodi. Mes turime rasti sprendimą e, tai šaliai ir jie turi pasiekti taiką. Dar vienas dalykas buvo paminėtas atskaitomybė Mes jau pradedame dirbti šioje srityje, ypač su NVO, kurios dirba vietoje kiekvieną dieną. Prie šito klausimo galbūt mes grįšime detaliau vėliau arba plenarnė sesijoje arba viename iš komitetų. Dar baigdama norėčiau paminėti vieną elementą. Kai kurie iš jūsų minėjote moterų vaidmenį, ypač šią konkrečią dieną. Nu, galbūt galima būtų tai padaryti kitą dieną, tačiau 8, kovo 8 yra ypatinga. Kai mes sakome, kad Sirija ir jos ateitis turi priklausyti e, visiems sirams, esantiems ir Sirijoje ir už jos ribų, mes, aišku, minime, e, turime omenyje ir moteris. Mes ir ne tik mes visada stengiame sukurti e, pasaulietinės šalies perspektyvą. Mes žinome, kad daugybė sirių moterų turi lūkesčių dėl vaidmens, kurį jos gali atlikti savo šalyje. Na ir taip pat mes dirbame su NVO, paremiant jų kasdienį darbą tiek Sirijoje, tiek už jos ribų. Ir šis darbas iš dalies ir iš, iš dalies uh, tikrai yra daromas NVO. Na ir baigdama noriu pasakyti kai ką labai liūdno, labai gaila. E, aš esu vienintelė moteris e, tarptų žmonių, tarptautinėje komandoje, e, kuri formuoja paramą Sirijai. Tai matome, kad tarptautinėje diplomatijoje moterų vaidmuo yra vis dar netoks didelis. Ir tik tais kai kuriuose pasaulio valstybėse, tarp jų ir Europos Sąjungoje. E, matome moterų. Na, o dabar baigdama noriu e, kai ką teigiamą pasakyti, iš tiesų, kai moteris sėdi ne tik prie vieno stalo, bet ir dėrybinėse komandose, tai manau kartais e, mes turime geresnių šansų sukurti kažką pragmatiškesnio. Kaip jau sakiau pradžioje, galbūt mes esame užsispyrusios, tačiau galiausiai tai gali tikrai pasiteisinti. Ačiū. Grazie alla viceprezidente Mogherini per la. Dėkuoju vicepirmininkė Mogherini už jos pareiškimą dėl Sirijos. Dėkuoju visiems.